Dear colleagues. Mėly kolegos, norėčiau pasveikinti paskirtai, pasveikinti paskirtai komitet, komisijos narį, klimato politikos ir energetikos komisijos narį Miguel Arijas Kanietė, aplinkos saugos E, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitete. Miguel Arias Cañete šiuo metu yra Europos parlamento narys. Jis buvo Europos parlamento narys ir nuo 1986 iki 1999 metų. Jis taip pat pirmininkavo žuvininkystės komitetui nuo 1995 iki 1997 metų ir e, regioninės plėtros komitetui nuo 1997 iki 1999 metų. Ispanijoje jis buvo žemės ūkio ministras nuo 2000 iki 2004 metų projektų ir taip pat buvo žemės ūkio, maisto ir aplinkos ministras nuo 2011 iki 2014 metų. Taip pat jis atstovavo Ispanijai jungtinėje e, Europos Sąjungos e, viršūnių sustikime jungtinėse, jungtinėse tautose ir jo portfelis e, susitelkėsi ties e, svarbiais e, klausimais, kurie jūs analizuoja mūsų komitetai. Aplinkos komitetui yra tikrai garbė jį priimti čia. Ir e, trys svarbus e, klausimai, e, mes, kurių mes neturime pamiršti, yra tai, kad ES turi prisijimti lyderystę dėrybose dėl klimato ruošiantis Paryžiaus konferencijai 2015 metais. Taip pat reikėtų nepamiršti ir esamos sistemos, esamos sistemos skirtos energijai ir klimatui 2030 30, met, 30 metais ir taip pat e, reikia nepamiršti, kad reikia pertvarkyti esamą anglies rinką Europos Sąjungoje, skiriant dėmesį taip pat ir emisijų kvotoms. Europos parlamentas įvertina paskirtuosius komisijos narius, e, vertindamas e, pagal įvairius kriterijus. Komisijos nariui buvo mm, pateikti klausimai, jis atsakė tuos klausimus ir šie atsakymai buvo išplatinti parlamento nariams rugsėjo 26 dieną. E, buvo e, išversta į visas kalbas e, ir dabar suteiksiu žodį Pūžekui. Ačiū kolegai Lavija, mes bendrai pirmininkavome šiam posėdžiui ir norėčiau pasveikinti skirtai komisijos narį Miguel Arijas Kanietė. Jūs esate Europos parlamento narys, tai praktiškai esate namuose. Puikiai žinote, kad mūsų komitetai Envi ir ITRE glaudžiai bendradarbiauja ir turi glaudžiai bendradarbiauti. Per savo pirmąją kadenciją aš penkerius metus buvau abiejų komitetų narių. Tai man buvo labai įdomi ši patirtis. Noriu pasveikinti visus salėje esančius komitetų narius Europos nevyriausybinio organizacijų, įmonių, valstybių narių atstovus, <clears throat> Europos visuomenės atstovus ir visus tuos, kurie stebi šį viešą posėdį Europos parlamento interneto tinklapyje, kadangi jis yra tiesiogiai transliuojamas internetu. Noriu keltą žodžių tarti posėdžio pradžioje. Įtrė komitetas yra atsakingas už energetikos um, politiką ir uh, e, <clears throat> jie veiklos rytis yra susijusi su didelio dalimi būsimosios komisijos nario atsakomybės ryties. Energijos taupimas, vartojimo efektyvumas, atsinaujinantis energijos šaltiniai yra glaudžiai tarpusavė susiję, kaip ir glaudžiai susiję su klimato kaita, tai taip, jie taip pat priklauso įtre komiteto atsakomybės sryčiai, taip pat bendroji energijos rinka, energijos išteklių tiekimo saugumas, energetinių jungčių statyba, transeuropiniai tinklai, energijos rytyje moksliniai tyrimai bei Energetikos sąjunga priklauso įtre komitetų, įtre komiteto atsakomybės ryčiai, taigi nekantriai laukiame paskirtojo komisijos nario minčių apie tai, kaip jis ketina spręsti visus su šiomis sritimis susijusius klausimus. Pabaigai noriu pridurti, kad ES politika, energetikos politika priklauso nuo to vadinamą energetikos trikampio tiekimo saugumo, prieinamų kainų <clears throat> ir aplinkosauginio tvarumo, turint omenyje klimat, veiksmus klimato srityje, reikia pusiausvėros tarp visų šių trijų dalykų. Taigi, kaip ir reikia užtikrinti pusiausvėrą tarp mūsų tikslų ir priemonių jiems pasiekti, būtina tvariai gerinti, didinti Europos Sąjungos konkurencingumą, tačiau taip pat e, e, išbristi iš e, energijos krizės bei padaryti galą veiksmams, kuomet energijos ištekliai naudojami kaip politinis ginklas. Taigi mūsų per pusmos penkerius metus laukia daug darbų ir tikrai labai geras dalykas, kad abu mūsų komitetai dalyvauja šiame klausime. Taigi, ponė Lavija, perdodu jums žodį dėl vedimo tvarkos. Prašoma žodžio. Ačiū pirmininkams prieš pradedant klausimus susirišų demokratų frakcijos vardu. Noriu <clears throat> atkreipti dėmesį į tai, kad per pastarąsias 72 valandas ponas Kanietė pakeitė savo e, interesų viešųjų privačių deklaraciją ir dėl to kėl tam tikras sumaištis, ar jis atitinka kriterijus ir įsipareigojimus, todėl noriu formaliai abiejų komitetų pirmininkų paklausti. Pirmininkas, atsiprašau, tai nėra pasisakymas dėl darbo tvarkos. Pirmininkė, šis klausimas labai svarbus. Aš prašau abiejų pirmininkų susisiekti su Teisės reikalų komiteto pirmininku ir užtikrinti, kad e, kandidatas e, įvykdė savo įsipareigojimus dėl viešų privačių interesų deklaracijos e, užpildymo. Mes galime tęsti šį klausimą, tačiau prieš pateikdami savo įvertinimą turime gauti <clears throat> Teisės reikalų komiteto įvertimą dėl to, kad viešų privačių interesų deklaracija kandidatų į komisijos narius per pastarąsias 70 valandas buvo pakeista du kartus. To prašau savo frakcijos vardu. Savame suprantama, kad prieš pateikdami vertimą mes šias aplinkybės išsiaiškinsime, o dabar paaiškinsiu, kokia bus šio klausimo įga. Kalbėsiu itališkai. Paskirtasis komisijos narys galės pasakyti įžanginę kalbą. ITRE komiteto buvo suorganizuoti jau kiti klausimai e, ir pirmoji kalba buvo 15 minučių, vėliau kitais atvejais buvo 10 minučių. Taigi suteiksime 10 minučių, na ir jeigu, tarkim, paskirtas komisijos narys šiek tiek ilgiau kalbės, tai suteiksime jam šiek tiek daugiau laiko. Tai padarysime ir kitų e, bendrai organizuojamų klausimų atveju. Taip pat e, posėdžio pabaigoje paskirtasis komisijos narys galės pasakyti dar 5 pen minutės. E, užduosime 45 klausimus. Diskusijos vyks ping-pong principu. Tai yra po 3 minutės, e, minutė laiko bus skirta klausimui ir 2 minutės atsakymui ir kito klausimo pateikti nebus galima. Klausimai nebus suregrupuoti pagal temas. Pirmasis klausimų etapas bus frakcijų atstovų klausimai ir tvarka, pagal kurią suteiksime žodį, bus ta pati kaip per plenarinį posėdį. Norėčiau uh, kad visi laikytųsi nustatyto laiko. Tik penkias sekundės galima uždelsti klausimą ir dešimt sekundžių gali ilgiau kalbėti komisijos narys ir po to bus išjungtas mikrofonas. E, dešimt sekundžių iki e, kalbėjimo laiko pabaigos e, ekrane atsiras žvaigždutė. Ve Vertimas bus e, sinchroninis į 23 kalbas, todėl norėčiau paraginti visus kalbėtojus kalbėti, kalbėti savo kalbą. Taip pat, kadangi būtent bus verčiama sinchroniškai, kalbėkite ne per greitai. Uh, Ši, šios diskusijos bus e, transliuojamos interneto e, svetainėje, parlamento interneto svetainėje ir e, vaizdo įrašą šios bus galima parsisiųsti ir vėliau. Dabar suteiksiu žodį paskirtam komisijos nariui Arijas Kanė.